104 straipsnį mes patvirtiname šį pareiškimą. Endi pateikė dokumentą pagal 231 straipsnio ketvirtąją dalį pagal darbo tvarką ir jų pataisimo, pataisimas bus priimas, jeigu mažiausiai 40 narių per 12 valandų nepareikš prieštaravimo. Ir šį, per 24 valandas atsiprašau, šitą tekstą jūs rasite dokumentų rinkinyje ir jis bus paskelbtas kartu su, promen, su mūsų protokolu.